prie pakeitimų e, mūsų darbo atvarkėje. Galutinis darbo atvarkės projektas, kurį e, lakurčio 9 dieną prieimė pirmininkų saigos nariai, e, jums yra išdalintas. Pirmadienį ir antradienį darbo atvarkė nesikeis, jokių pakeitimų nėra. Trečiadienis e, sutarus visoms politinėms frakcijoms, noriu pabrėžti, kad visos politinės frakcijos tam pritarė, yra numatyta pakeista popietės darbo atvarkė. Pirmasis darbo atvarkės e, punktas ES e ir JAF aukščiausio lygio susitikimas. Antras punktas klausimas žodžiu dėl atvirojo interneto. Trečias klausimas Romų padėtis. E, ketvirtas e, - kasetinių šaudmenų uždraudimas. Ir penktas punktas - klausimas, į kurį atsakoma žodžiu dėl PVM teisės aktų modernizavimo, e, siekiant suteikti postumį bendrajai skaitmeniniai rinkai. Visi kiti trečiadienio klausimai lieka be jokių pakeitimų. Primenu, kad šis klausimas buvo sudarintas su visų politinių frakcijų atstovais. Ketvirtadienį yra numatyti du pakeitimai. Pirmasis pakeitimas e, vėlgi sudarintas su visomis e, politinėmis frakcijomis, tai yra komisijos e, pareiškimas dėl bendrosios žuvininkystės politikos. Šis klausimas buvo išbrauktas iš ketvirtadienio darbo tvarkės. Nebus komisijos pareiškimo šią temą. Dar vienas pakeitimas, e, kuris taip pat buvo suderintas su visomis politinėmis frakcijomis, tai yra pono Fleckensteino pranešimas Europos jūrų saugumo agentūra. Balsavimas numatytas ketvirtadienį dėl šio pranešimo. Tuo tarpu politinių frakcijų sutarimu buvo nuspręsta nebalsuoti dėl šio klausimo sesijos metu, o balsavimą perkelti į tą sesiją, kuri vyks nuo lapkričio 30 iki gruodžio 1 dienos. Taigi vėluosime dvi savaitės e, su balsavimu dėl šio pranešimo, tačiau tam pritarė visos politinės frakcijos. Taigi tokia bus šios savaitės plenarinės sesijos darbotvarkė, plenarinio posėdžio darbotvarkė. Ačiū visiems. Ar turite kas nors klausimų, kolega Pasaltas? Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nelabai jūs supratau. Vertėjai man sakė, kad vieną, e, vieną kartą buvo sakyta, kad Fleckensteino e, praneš, dėl Fleckensteino pranešimo bus balsuojama kitą savaitę, o kitą kartą buvo sakoma, kad diskusijos dėl Fleckensteino bus perkeltas. Ne, balsavimas yra perkeltas. Taigi nebalsuosime dėl šio pranešimo, o bus balsuojama sesijoje, kuri vyks nuo lapkričio 30 dienos iki gruodžio 1 dienos. Taigi balsavimas vėluos dvi savaitės. Ačiū. Darbo Tvarkė visiems aiški, pereisime prie pirmojo darbo tvarkės punkto, ponios Seračiani pranešimas. Ar dar yra klausimo? Ar tai yra uh, klausimas pagal mėlynąją kortelę? Ne? Uh, Aš norėjau atkreipti jūsų dėmesį, pirmininkė, tikiuosi, kad padėsite man. Jau praėjo beveik penkeri metai po to, kai airių kalba, gėlų kalba oficialiai buvo pripažinta parlamente. E, Europos parlamento svetainė yra 20 trimis kalbomis, bet ne airių kalba. Noriu paklausti, kada parlamentas padarys taip, kaip padarė kitos institucijos. Ir nebediskriminuos airių kalbos. Ačiū. E, dziękuję panu za tą uwagę. Ačiū ponui už šią pastabą. Aš išnagrinėsiu šį klausimą ir patikrinsiu, kokia ten yra situacija. Ačiū. Ponas Mičelas. Ačiū pirmininkė, noriu tarti keletą žodžių jums leidus, kad pritarčiau ponui Kalaheriui. Iš tikrųjų, neprotinga, kad viena kalba tiesiog šitaip ignoruojama. Prašyčiau išspręsti šį klausimą. E, e jak... Būtinai. Kaip jau sakiau ponui e, Galegeriui, tikrai peržiūrėsiu šią klausimą, nes dabar taip spontaniškai šios klausimus atsakyti jums negaliu. Ačiū. Pane Dabrun. Ačiū pirmininkė. Dėl to paties klausimo. Kai parlamente pasisakau, visą laiką kalbu gėlų kalba. Ir visą tai, ką sakau, užrašoma gėlų kalba. Tada tekstas toks ir pasilieka, kol jo neišverčia į kitas 22 kalbas. Ir čia airių kalba tiesiog dinksta originalusis tekstas gėlų kalba dinksta. Taigi tai, ką aš pasakiau gėlų kalba, dinksta iš Europos parlamento tinklalapio. Ar jeigu daugiau nieks nenori pasisakyti, tuomet asme, atsakysiu ponai Kalaheriui, kad asmeniškai pasidomėsiu šiuo klausimu. Gal galėtume baigti šias diskusijas. Aš žinau, kad e, tai yra rimta problema, ponė. Ačiū. Punktin, pažant... Pirmas darbo atvarkės punktas yra ponos Serašijanė pranešimas. Noriu pakviesti ponę pranešėją, ponę Deborą Seračijanį. Žodis jums pranešėja. Prima di iniziare. Ačiū, ponė pirmininkė. Prieš trumpai pristatydama savo pranešimą noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, kurie kartu su manimi dirbo rengiant e, geležinkelių paketo naują.